suvoktas ir, ir įsisamonintas. Mes turime informaciją pateikti nacionaliniams parlamentams ir turime įtraukti nacionalinius parlamentus į tai, į ką darome čia. Ačiū ponia Karas, baigiame diskusijas, balsuosime rytoj. Dėl šio pranešimo dabar periname prie kito klausimo ponas Barnie pasiliks šioms diskusijoms taip pat. Na ir pagal mūsų darbos varkė dabar komisijos pareiškimas dėl komisijos skiriamų baudų antimonopolinėse bylose. Prašau, ponė komisarė. Visuomet malonu su jumis dirbti, ar tai būtų diena ar naktis, ponė pirmininkė. Na ir savo bičiulio ir kolegos pono Almunija vardu, kuris dabar vakarieniauja ES Kinijos viršūnių susitikimo progą. Norėčiau aptarti komisijos politiką, skiriant baudas antimo, antimonopolinėse bylose ir labai džiaugiuosi galėdamas pateikti šį pareiškimą. Kaip žinote, komisija yra įsipareigojusi kovoti prieš ir skirti baudas, e, esant antimo, kovant su monopolijomis. Uh, vidaus rinkoje. Na ir mūsų įgaliojimai yra susijęs su tuo, kad mes galime numatyti baudas toms įmonėms, kurios e, dalyvauja tokiuose ribojančiuose susitarimuose arba e, piknaudžiavo savo dominuojančią poziciją. Ir yra tam, tikri, tam tikros gairės, kaip tos baudos yra skaičiuojamos. Na ir ta versija, kuri yra dabar taikoma, buvo patvirtinta tik prieš ketverius metus. Mes e, galime numa, sumažinti nuobaudas toms įmonėms, kurios siūlo prisidėti prie tyrimo arba toms įmonėms, kurios sutinka bendradarbiauti su komisija, nagrinėjant konkretų atvejį. Na ir turiu pasakyti, kad apie 10 procentų negali būti numatyta nuovada didesnė nei 10 procentų metinės apyvartos įmonės. Čia yra pagrindinis principas. Taigi, ponios ir ponai, mūsų pagrindinė, pagrindinis tikslas yra numatyti, situa numatyti situaciją, kaip būtų galima skirti sankcijas ir pavieniams asmenims ir taip pat valstybėms narėms ir pažiūrėti, įvertinti, kokius tai atneštų padarinius. Ar reiktų kažkokio tai oficialaus pagrindo, kylant, keliant bylas Tai būtų 23 straipsnis 2003 metų reglamento. 23 straipsnėje yra numatyti pagrindiniai principai, kokia galėtų būti viršutinė baudos riba. Aš, turėjau, aš jums jau minėjau, kad nedaugiau nei 10 procentų metinės apyvartos ir taip pat gairės, kaip būtų galima numatyti ir nustatyti tas baudas. Na ir valstybėse narėse egzistuoja tam tikri ir nacionaliniai teisės aktai, numan, numatantis. E, tokias e, nuobaudas ir jų dydžius tokie teisės aktai egzistuoja Junktinėje karalystėje, Vokietijoje, Niderlanduose. Na ir dėl to mes nematome jokių priežasčių, kodėl reiktų siūlyti naujus teisės aktus dėl baudų, kurios būtų e, renkamos komisijos e, antimonopolinėse bylose. Na, o skaičiuojant baudos dydį, aišku, reikia atsižvelgti į Europos ekonomikos kaštus. Yra įvertinta, kad 18 susitarimų, kurie buvo panaikinti nuo 2000, 2000 iki 2007 metų, jų bendra suma siekia 8 e, milijardus eurų. Ir aišku, buvo pritaikytas konkurencijos, pritaikomi konkurencijos aktai labai griežtai ir tai yra vienintelis būdas. Bauda skirta tam, kad e, būtų nubausta už neteisėtą veiklą Bauda turi būti sąžininga, aišku, ji nėra maža, bet tai turi atspindėti realiai. E, to susitarimo šalių gautą pelną ir tai turi tarnauti kaip atgrasos priemonė tam, kad įmonės nenorėtų užsimti tokią e, veikla ateityje, iškraipančią konkurenciją, taigi mes tikrai nenorime keisti šeštųjų metų gairių dėl to, kaip yra skaičiuojamos nuobaudos. Na ir trečiasis klausimas, ar nereiktų mažinti tų baudų atsižvelgiant į krizę? Uh, turint omenyje, kad mes vertiname įmonių finansinę būklę ir jeigu įsitikiname, kad įmonė negali sumokėti baudos, tuomet tuo atveju mes imamės svarbių veiksmų ir pastaruoju metu visai nesiniai buvo toks atvejis su ponios įrangos įmonė, 65 procentais buvo sumažinta bauda, atsižvelgiant į įmonės situaciją. Taigi tikrai nenorime išmesti įmonių iš rinkos. Konkurencijos taisyklės yra taikomos tam, kad naujos įmonės galėtų įžengti į rinką, įsitvirtinti rinkoje, kad galėtų vykdyti savo veiklą remiantis taisyklėmis. Dėkoju. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį frakcijos stovams ir pirmiausias kalbės ponas Len. Ačiū pirmininkė, Komisarė, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komisijai už jos parodytą lankstumą. Ponas Barnie jau pasakė, kad kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, statybų sektoriuose, įvyko didelių problemų dėl ekonominio cikliškumo ir komisija tai atsižvelgia, nustatydama baudų dydžius. Taigi komisija sureagavo teisingai. Jie Be abejo, atsižvelgiai tai, kad kai kurios bendrovės šiandien susiduria su ypatinga situacija. Tačiau bet kuriuo atveju, manau, kad mes pirmiausia turime iškelti esminį, pagrindinį klausimą. Ar mes paisome teisės viršinybės principą? Man rūpi teisės dalykai. Nuo 2003 metų komisija turėjo labai daug veiksmų laisvės. Ir ne visuomet buvo aišku, kuo pagristi šie sprendimai. Ne visada komisija remiasi teisės aktais, yra daugybė kitų teisinių priemonių, yra ir pirmosios instancijos teismo sprendimai. Na, dar turėsime palaukti, kaip veiks naujoji sistema. Mes pradėjome taikyti žmogaus teisų hartiją, nes įsigaliojo Lisabono sutartis ir tai be abejo daug ką pakeis. Ir aš tikiuosi, kad komisija tinkamai prisitaikys prie naujos situacijos, ypač nustatydama sankcijas ir baudas. 2006 m. reglamentas buvo skirtas e, sistemai atnaujinti. Aš manau, kad, kad būtina atsižvelgti į ekspertų nuomonę ir nepamiršti, kad daugybė šių priemonių galima atsisakyti. Dėkuoju, ponas Sančias. Ačiū pirmininkė. Komisarė, baudų klausimas. Baudų klausimas yra labai svarbus ir, manau, reikia būti griežtiems, o nepakankamai griežtas atsakas yra tiesiog paskata toliau nusiženginėti taisyklėms. Turime atgrasyti tuos, kurie netinkamai elgesi, bet reikia atgrasos, kuri būtų aktuali visiems ir kad tokios, kuri, ne, kuri neskatintų pažeidinėti taisyklių komisijai sutikta nepaprastai didelė veiksmų laisvė veikti savo nuožiūrą šiais atvejais. Tačiau tai nėra savavališkas elgesys, egzistuoja kriterijai, taip pat egzistuoja teisminės garantijos, yra atitinkami reglamentai bei komisijos komunikatai. 2006 metų programa yra ir gairės. Tačiau šią sistemą galima dar toliau tobulinti, remiantis sukaupta patirtimi bei ekspertų rekomendacijomis bei teisėtai reiškiamais kai kurių ekonomikos veikėjų susirūpinimais. Galima siekti didesnio skaidrumo, taip pat galime vertinti, kaip tai atsiliepia mažos vidutinėms įmonėms užimtumui bei verslo tvarumui taip pat kaip, ka, kaip e, baudų lygis susijęs su lankstumu. Turime nagrinėti ir valstybių narių sistemas. Žinoma, visą tai gali papildyti ir kitos priemonės. Pavyzdžiui, atskiros individualios atsakomybės numatymas, taip pat reikalavimas, kad būtų atsisakyta tokios neteisingos e, veiklos, taip pat galimybė teikti kolektyvinius ieškinius. Bet mes jokių ir, ir visais atvejais reikia užtikrinti konkurencijos teisės aktų įgyvendinimą. Pane Intveld, ačiū pirmininkė. Aš pritariu daugam iš to, kas buvo pasakyta kolegų. Ir džiaugiuosi, kad komisijas išdėstė, kokia yra situacija. Aš klausiausi labai dėmiai ir jei gerai supratau, Komisijos narys pasakė, kad jis laukia Europos parlamento pasiūlymų, kurie buvo išdėstyti praeitais metais sprendtame pranešime dėl konkurencijos politikos. Mes kalbėjome apie išmanių priemonių paketą, kuris būtų taikomas antimonopolinėse bylose. Tačiau turėtume vengti ideologinės diskusijos. Mums reikia priemonių paketo, kuris veiktų uh, kaip e, atgrasanti priemonė, nes e, ant konkurencinė veikla kenkia mūsų ūkiui bei vartotojams. Ir aš turiu pasakyti, kad baudos turi būti nustatomos protingai. Tačiau tais atvejais, kai bendrovės skundžiasi dėl pernelik didelių baudų, Jos turėtų prisiminti, kad pirmiausia nereikia sudarinėti kartelinių susitarimų. Tuomet niekas ir netaikys didelių baudų šioms įmonėms. Praeitais metais e, mes susilaukėme ket, e, pas, keturių pasiūlymų iš Europos komisijos. Ir mums dar reikia, kad komisija pateiktų pasiūlymus dėl skaidrumo, atskaitomybės, asmeninės bendrovio atsakomybės. So dėl tinkamos teisinės praktikos ir gynybos priemonių, taip pat dėl uh, kitų dalykų, bet dėl to, kaip galima būtų parengti Europos standartų sistemą bei geriau gyventi teismo sprendimus. Mes suprantame, kad šis rytis labai sudėtinga, kad reikia atsižvelgti į valstybę narių kompetenciją ir į komisijos kompetenciją ir taip toliau. Tačiau nepamirškime pagrindinio mūsų tikslo - gerai funkcionuojanti rinka. Štai ko mums reikia. Ačiū. Ponas Gozės, dvi minutės. Ačiū, e, ponė pirmininkė komisarė. Prisimenu, prieš keliarius metus kėliau šį klausimą tuometiniam komisarui atsakingam už konkurenciją. Teigiau, kad reikia įvertinti baudų vertę vartotojams, baudų, kurios yra nustatomos komisijoje. Ir komisaras teigia, kad tiek ir tiek milijonų buvo surinkta per baudas. E, jis turėjo gal pasakyti tikslesnį skaičių, bet to nepadarė. Na ir dabar jūs pasakėte, kiek konkrečiai jūs surinkote lėšų per tas baudas. Na ir kai yra buvo, buvo pasakyta, kad bauda yra skaičiuojama pagal įmonės apyvartą. Na ir tai gali būti nedidelė bendrovė. Ir tuomet būtų keista neatsižvelgti į įvairių skirtingų teisinių subjektų ypatumus. Taip pat komisarijus minėjote, kad svarbu ne, užtikrinti prevencinės priemonės, yra, prevencija yra kur kas efektyvesnė. Na ir tos baudos, gan nemažos baudos, kurios labai yra plačiai nušviečiamos žiniasklaidos, turi prevencinį poveikį. Ir galbūt turime griežtinti tikrinimų sistemą. Tai irgi leistų užtikrinti geresnę, veiksmingesnę prevenciją. Vienu atveju Prancūzijoje mes pamatėme, kad įmanomi teismo sprendimai, kurie dėja, kuriems įgyvendinti prireikia 400 metų. Taigi turime įvertinti ir tai, kokį poveikį ta bauda turės um, įmoniai esant e, finansiniai ekonominiai kriziai. Ir aišku, sankcija nuobauda turi būti proporcinga, gerai pritaikyta. Ir dėl to klausėme jūsų, ar komisija neketina keisti taisyklių. Į tą jūs atsakėte ne ir man dėl to apmaudu. Ačiū, ponia Gozes, ponas Skineris, dvi minutės. Ačiū. Daug neįsivaizdu, neįsivaizduoju tokių įmonių, kuriams reiktų 400 metų baudoms sumokėti, bet, bet aš, komisarė, suprantu, kad šį vakar, kažin, ar jūs galėsite pateikti politikos pasiūlymus. Na ir aš teiksiu klausimus komisaro Almūnijai klaus, dėl, dėl šios temos. Ir čia trumpai norėčiau štai ką pasakyti. Pirmiausia, Aš pašiau, kad komisija atliktų poveikio vertinimą 2006 metų gairių atžvilgių ir suprantu, kad kom... pono Almunijos tarnybos pasakė, kad įmanoma tą padaryti, laukiu, kuomet tas vertinimas bus pateiktas, matyt, man reikia nauja... naujasnės informacijos. Na ir antras dalykas, šį vakar girdėjome, kad daugiausia dėmesio yra skiriama baudoms. Baudos yra taikomos įmonėms, kurios e, pažeidžia konkurencijos taisyklės panašu, kad tos baudos net graso įmonių, jos vis tiek užsima tą veiklą, taigi turime būti kūrybingesni, na ir nustatant kainas. Labai dažnai nedidelės įmonės gali nukentėti nuo tokių įmonių stambesnių, kurios užsėmė tą veiklą. Ir jeigu komisijai reiktų pamastyti apie socialinį poveikį, apie skirtingų požiūrių pritaikymą, Junktinėje karalystėje yra numatyta direktorių diskvalifikavimas vietoj baudų. Tai reiškia, kad yra pirmiausia baudžiamas tas, kuris yra kaltas. Tai galbūt yra labai racionali politika. Gal tai galėtų būti pavyzdžių, bandy, bandomojų tokių projektų, kuris galėtų būti taikomas ir kitose valstybėse. Aš manau, kad e, tokią sistemą galėtumėme pritaikyti ir jeigu kitose valstybėse ir Aš manau, kad e, toks racionalus požiūris leistų nubausti visų pirma įmonių direktorius, kurie užsima tokią kartelinę veiklą. Toliau po, sutikiu žodį poniai Stiller. Aš labai kalbėsiu trumpai. Aš pritariu tam, ką sakė kolegos šį vakarą. Aš manau, kad kalbant apie baudas, nepamiršti, kad mes siekiame e, sugriauti kartelius bei atgrasyti bendrovės nuo, nuo antikonkurencinės veiklos. Kaip ir sakė ponas Gozės ir kiti, pagrindinis klausimas turėtų būti štai koks. Kokios prevencijos mums reikia? Antra, ar mes atsižvelgiame į valstybių narių geriausią praktiką? Apie tai kalbėjo ponas Skinneris ir aš manau, kad tai, ką jis sakė, yra labai labai svarbu. Ir be to reikėtų ir pagalvoti apie e, pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo tvarkaraštį. Dėkuoju, tačiau kalb, toliau kalbės ponas Keller. Articles 81, 101, 102. 122 ir 82 straipsniai kalba apie kartelius ir be abejo mums tai apie, mono, apie monopolius ir aišku, mums tai turi rūpėti. Pavyzdžiui, ar mes, tarkim, kai kuriuose sektoriuose kainos ir toliau augo, nežiūrint e, krizės. Pavyzdžiui, automobilių kainos nukrito, o atsarginių detalių kainos ir toliau augo. Ar čia turėtume išvelgti mon, monopolio atvejį? E, Yra tam tikros tendencijos, kurios pastebimos jau ilgą laikotarpį ir kartais e, ne visais atvejais baudos taikomos. Ir ponas Skinneris išdėsė labai įdomų pasiūlymą. Jis pasiūlė pri, priversti vadovus moky, užmokėti. Ir taip pat aš siūlau pritarti ir jiems taip pat skirti ir baudą. Ačiū. Toliau žodis teikiamas komisijos nariui. Užbaigti diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš išklausiau visus argumentus ir aš viską pasižymėjau ir informuosiu smulkiai Hokina Almuniją, kuris per mane e, pareiškia, kad jis nemano, jog šiandien yra pagrindo teikti kažkokius naujus teisės aktų pasiūlymus, nes vienas iš, e, nes mūsų aptartas reglamentas pasitarnaus ir ateityje. Apie gairias komisija e, yra pasirengusi aptarti galimus pakeitimus ir jūsų išsak, šiandien išsakytos mintis tikrai labai įdomios. Ponas Gozės, ponas Skinneris bei kiti, ponas Leinė. Mes ne prieš lankstumą taikant tas gairias bei teisės aktus, mes pasiruošę atsižvelgti į ekonominę padėtį, kai ji tampa sudėtinga. Ponas Almūnė mano, kad 2006 metų gairių peržiūrėti nėra pagrindo. Jis mano, kad šios gairės tinkamai veikia ir kad tos gairės pasiteisino. Krizės metu jos leido atsižvelgti į sudėtingą kai kurių sektorių ir kai kurių bendrovių padėtį, kuriuos jūs ir minėjote gairės dėl baudų nustatymo komisija, yra saistančios komisijai. Komisija negali jų ignoruoti. Nebent yra kažkokios tai labai, labai svarbios priežastys tai daryti, nes kitu atveju komisija bus patraukta teisman. Pone Infeld, apie kitas priemonės. Mes turime svarstyti, peržiūrėti galimybės jas įtenkruoti į dabartinę sistemą. Alternatyvios sankcijų sistemos, jeigu jos egzistuoja valstybėse narėse, tai jos yra taikomos labai, mažu, labai retais atvejais ir tai nėra viena pagrindinių priemonių. Man atrodo, kad čia turime vadovautis keliais principai. Visų pirma, atskiros baudos neturėtų kvestionuoti dabar galiojančių pagrindinių mechanizmų ir tai, kad vadovai ar uh, galimybė taikyti sankcijas vadovams nereiškia, kad bendrovė pati, kaip, bendrovė kaip po tokia, nebe, nebeturi prisimti jokios atsakomybės konkurencingumo atvejuose. Taip pat e, nuostatus dėl antimonopolinės veiklos turime taikyti vienodai. E, ir užtikrinti vienodas sąlygas visiems. E, mes turime administracinę sistemą, kurios tikslas užtikrinti, kad konkurencijos taisyklės būtų taikomos vienodai. Taip pat mm, ir teismo vaidmuo padeda užtikrinti tos sistemos gyvybingumą. Kažkas minėjo skaidrumo aspektą, be abejo, mes apie tai kalbėsime priežiūros kontekste. Visada, aišku, galima toliau kažką tobulinti, bet yra lankstų užimtumo gairėse, kurios buvo minėtos. Ir galiu Jums taip pat pasakyti, kad šiais metais įvedėme pažangiosios praktikos sklaidos e, požiūrį. Galiausiai, kalbant apie sudėtingesnės programas ir instrumentus, ponia Intveld, ponia Styler apie tai kalbėjo ir minėjo kai kurios aspektus. Apie tai kalbama ir atitikti ties programuose. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus poslinkiai. Svarbu, kad, tos, kad bendrovės rimtai e, žiūrėtų į tas atitikties programas. Pone Gozės, be, be abejo, prevencija yra pigesnis pasirinkimas nei gydimas. Tai yra e, sankcijos. Ponas Kelis minėjo bendrovės, kurios kur, patiria spaudimą ir kartais nukenčia dėl tų sankcijų, kurios joms pritaikomos ir kartais tai susijęs su socialinėmis pasiekmėmis. E, Ir tai aktualu kai kuriais atvejais. Be abejo, kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, tai yra ypač svarbu. Ir mes į tai atžvilgiame, kaip ir išdėstėme Baltojoje knygoje, mes domėmės žalos, padarytos žalos mastų. Ir būtent todėl komisija pradės viešųjų konsultacijų procesą šiuo klausimu. E Dėkuoju komisijos nariui. Baigėme svarstyti šį klausimą ir toliau pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie